Ministro è in orario sul ritardo che abbiamo. Gerbiami kolegos, prašyčiau susėsti. Una sequenza di impegni molto rigorosa, vorremmo utilizzare al meglio il tempo. Pradedame šiek tiek vėliau, bet pasistengime laiką išnaudoti kiek įmanoma geriau. Pirmiausiai viso komiteto vardu norėčiau pasveikinti ministrą. Visi žinome, kad mūsų komitetas priima, ruošiasi priimti labai svarbę rezoliuciją dėl padėties jo šalyje, e, kuri padarė labai didelę pažangą, bet yra dar daug ką nuveikti tam, kad Kosovas integruotųsi pilnai į Europos Sąjungą. Pastaruoju metu, ministrė, jūsų šalyje Jūsų šalis parodė pažangą keliaudama link demokratijos ir laisvės. Ir vienas iš svarbiausių žingsnių tai yra 2008 metų nepriklausomybės deklaracija. 2009 metų lapkritį buvo pirmieji rinkimai, prieš tai buvo e, konstitucija priimta. Ir dabar jau kuriama demokratinė valdymo sistema, decentralizuota demokratinė valdymo sistema. Buvo ir kitų įvykių. E, kai ką verta dar patobulinti, pavyzdžiui, santykių su Serbija, e, tą kritišką padėtį Šiaurės Kosove. Taip pat Juleks veiksmus Kosove, ten yra įvairių kliučių e, siekti svarbių tikslų ir tikimės, kad tos kliūtis bus kiek įmanoma greičiau panaikintos. Reformos Kosove vyksta. ir bendras teisinės valstybės kūrimas yra mūsų visų tikslas. Pastebėjome, kad ta linkme jau žengti labai svarbus žingsniai. Jums reikia stiprių institucijų, kurios būtų visiškai demokratiškos. Yra keletas ryčių, kuriuose dar ne iki galo pasiekta demokratija, pavyzdžiui, teisėsauga, teisėtvarka. Reikia ir kitų žingsnių dar, pavyzdžiui, kovoje, kovoje su korupcija dar reikia daug ką nuveikti. Tačiau pri, priminti, kad Juleksas būtent, būtent todėl ir buvo nusiųstas į Kosovą, būtent kovoti su korupcija ir padėti e, sukurti veikiančią teisėtvarkos teisės saugos sistemą. Kaip žinote, ponas ministrė, Kosovas nebuvo įtrauktas į vizų liberalizavimo paketą, kurios, kuris turėjo įtakos kitoms jūsų regiono šalims. Mes prašėme komisijos pagreitinti e, darbus šioje srityje. kad būtų viskas padaryta, kad būtų galima jūsų šaliai liberalizuoti vizų režimą, kaip ir kitoms to regiono šalims. Bet tam mums reikia ir iš jūsų tam tikrų pastangų. Taigi, kad ta svarbi, tas svarbus tikslas būtų pasiektas, mums reikia ir iš jūsų pusės šio beito. Taigi, e, daugiau negaiždamas norėčiau suteikti Jums žodį, kad mums papasakotumėte apie padėtį Jūsų šalyje. Turite 10 minučių laiko. Ačiū. Thank you. Thank you so much, Mr. Chairman. Labai dėkoju, pirmininkė. Pona Albertinė, Džiugu vėl jūs matyti. Džiugu matyti tiek daug Kosovo bičiulių susirinkusių šioje salėje. Esu labai dėkingas už galimybę keistis nuomonėmis su visais jumis šiandien apie tai, kur dabar yra Kosovas ir koks būtų tinkamiausias kelias į priekį, keistis nuomonėmis apie tiek daug iššūkių, su kuriais susiduria jauniausia pasaulio valstybė. Ir aišku, pats didžiausias iššūkis ir tikslas šios jaunos pasaulio valstybės yra integracija į ES, tai yra europinė perspektyva mano šaliai. Esu tikras, daugelis iš jūsų esat išsamei susipažinę su padėtim Kosove, su kontekstu to, koks šiandien yra e, Kosovas. Stengsiuosi kalbėti kaip įmanoma trumpiau, kad galėtumėm iš tiesų keistis nuomonėmis. Šis e, susitikimas iš esmės ir yra skirtas apsikeisti nuomonėmis. Kosovas padarė didelę pažangą per dviejus jo egzistavimo metus, egzistavimo kaip nepriklausomos, suverenios valstybės. Tvirtai darome pažangą institucijų kūrimo procese. Kosovo Respublikos institucijos yra kūriamos remintis šio laikišką konstituciją, kuri vėlgi yra pagrįsta aukščiausiais europiniais standartais. Kosovas nenuilsdamas dirba dviejomis e, kryptimis. Tai yra valstybingumo tvirtinimas viduje ir tarptautiniu lygiu. Viduje Kosovas e, ar Kosovo institucijos, visų pirma parlamentas, per labai trumpą laikotarpį patvirtino daug teisės aktų, pagristų mūsų konstituciją ir nuostatomis įtvirtintomis plačiame susitaikymo plane pasiūlytame buvusio Suomijos prezidento Aktesaira. Mes jau dabar palaikome ryšius su daugeliu pasaulio valstybių, kuriame ryšius su daugiau kaip 30 valstybių, steigiame konsulatus, ambasadas kurios pasitarnautų dvišaliams inter, Kosovo interesams, palaikant ryšius su priimančiomis valstybėmis, tačiau jos taip pat pasitarnauja ir Kosovo piliečių inter, interesams užsienyje. Integracija į Europą yra pagrindinis Kosovo tikslas. ir Kosovas pasakys, kad pasiekė kelionės tikslą tik tai tuo met, kai bus priimtas kaip lygiateisė narė į Europos tautų šeimą. Europinė integracija tai pagrindinė paskata, pagrindinis stimulas už visko, ką mes darome Kosove. Manau, kad dabar tinkamas metas išsakyti padėką Europos parlamentui už visą paramą Kosovo žmonėms siekiant integracijos į ES. Gyvename lemtingais laikais. Net, netrukus e, Tarptautinis teisingumo teismas paskels e, sprendimą, mūsų laukia kiti svarbus įvykiai ir galima sakyti, kad uh, tie lemtingi laikai reikalauja esminių sprendimų, kurie yra būtini, jeigu norime saugiai ir sveikai judėti į priekį ir kaip individai, ir kaip e, atskira valstybė, ir kaip e, visas Vakarų Balkanų regionas. Kosovas savo ruoštu yra pasiryžęs siekti narystės ES tikslo, kartu siekdamas sukurti artimus, glaudžius kaimininius santykius E, siekdamas plėtoti regioninį bendradarbiavimą. Kosovas palaiko puikius santykius su artimiausiais kaimynais ir e, siekia normalių santykių taip pat ir su Serbijos Respublika. Mes nepaliaujamai e, reikalaujam santykių su Serbijos Respublika normalizavimu, kadangi vakarų Balkano ateitis tai europinė integracija ir mes privalome parodyti, kad mes esame pasirengę integracijai į Europą rasdami įvardydami konstruktyviausius būdus bendradarbiauti, dirbti kartu regioniniu lygmeniu. Užuot mėtę įvairius diplomatinius uh, uh, kliuvinius pats metas mūsų šiauriniai kaimyniai, Serbijos Respublikai, įvertinti e, kitokį kelią. Tai yra dirbti su mumis, regioninės taikos labui, taip pat ir regiono europinės perspektyvos labai. jeigu bus ir toliau mėtomi diplomatiniai akmenis ant Kosovo valstybingumo stiprinimo e, kelio, tai tik tai gilins konfrontaciją tarp Kosovo ir Serbijos Respublikos. Turime rinktis kitą kelią. Turime siaurinti konfrontacijos spektrą O vietoj to turėtumėm dirbti kartu, sprendžiant abiem pusėm rūpimus klausimus. Vizų režimo liberalizavimas Albanijai, e, Bosnijai, Hercegovinai. E, tai yra klausimais, kuri, kuriais turėtumėm dirbti, tai yra tai, ką remiame. Tačiau tuo pat metu uh, norime, kad būtų aiškus sąrašas lyginamųjų rodiklių tų užduočių, kurias turėtų vykdyti Kosovas, kad ir Kosovui būtų e, suteiktas kelio gairių planas kaip įmanoma greičiau. Jei šis procesas Kosovui būtų vėlinamas, kur kas, e, kur kas ilgiau atidamas negu kitiems, tai būtų um, esminė klaida. Uh, Kosovas, žinoma, turi vykdytinų pareigų ir jau esame susitarę dėl redmisijos susitarimų su e, daugeliu ES valstybių narių, jau esam pasirašę tris susitarimus su Vokietija, Prancūzija, Albanija. Baigėme dėrybas su Austrija ir Norvegija. Dar liko vienas dėrybų ratas su Austrija. mes esame pasirengę įgyvendinti, vykdyti lyginamosios rodiklius. Būkite Kosovui reiklus, griežti, bet pateikite mums aišku sąrašą, aiškiai pasakykite, koks yra galimas tvarkaraštis. Mes labdaros nenorim ir aš esu tikras, kad jūs nenorite, kad mes pakliūtumėm į labai nepatogią padėtį. Jei pavyzdžiui, tarkim, e, Kosovo konstitucija numato dvigubos pilietybės galimybę ir mes nenorime, kad e, daug Kosovo e, piliečių bėgtų gauti Serbijos ar Albanijos pilietybės ar bėgtų gauti Bosnijos paso, kad galėtų keliauti be vizų. Pirmininkas mane labai mandagiai įspėja apie laiko reglamentą, taigi savo kalbą baigsiu. Ačiū Jums, kad susirinkote ir aš esu pasirengęs atsakyti į visus Jūsų klausimus. Dėkui. Grazie, Ačiū gerbiamas ministrė. Aš manau, kad Tesdami diskusiją galėsime šiek tiek e, išsameu panagrinėti kitus klausimus. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Lunaček. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū gerbiamas ministrė už tai, kad čia atvykote ir tokį įspūdingą kalbą pasakėte. Labai smagu su jumis sustikti čia, užsienio reikalų komitete, o ne savo kabinete ar kitose parlamento vietose. Kaip žinote, Aš šiuo metu rengiu pranešimą, Europos parlamente jau įvyko pirmoji diskusija ir iš to, ką aš ką tik išgirdau ir ką esu girdėjusi, tai jau pastarosius tris kartus lankydamasi Kosovoje, paskutinį kartą praeitą savaitę, uh, E, visuomet džiaugiuosi, kad jūs pasakote, reikalaukite daug iš Kosovo, bet būkite aiškus. Aš tikrai džiaugiuosi, kad jūs tą suprantate, nes jums, jūsų vyriausybė ir jūsų žmonėms reikia labai daugą padaryti. Aš iš savo pusės ir daugelio esančių čia parlamente pusės galiu pasakyti, kad mes remiame jūsų e, norą integruotis į ES ir liberalizuoti vizas. Jūs pats sakėte, labai svarbu, kad jūsų šalies piliečiai neatsiliktų nuo kitų valstybių, kurių piliečiai gal laisviau gali keliauti. Netgi tai skatintų jūsų piliečius gauti kitų šalių pilietybę. Todėl mes jūs dėl to remiame. Mes kaip ES e, laikomės tam tikro požiūrio aš, kaip ir kiti parlamentarai, visuomet stengiamės, kad visos 27 valstybės narės pripažintų jūsų šalį kuo greičiau. Žinau, kad padaryti dar reikia nemažai, bet dar yra ir laiko. Išskirsiu keletą svarbių klausimų, kurie mano nuomonė yra būtini, kad galėtume aiškiai aptarti Europos parlamento, ES ir jūsų šalies santykius. Jūs pats sakėte, kad teisinė valstybė ir visapusiškai veikiančių institucijų įsteigimas jums yra pagrindas e, tiek išoriniai, tiek vidiniai politikos pusiai. Visiškai su jumis dėl to sutinku. Norėčiau paklausti štai ko. Neseniai buvo performuota vyriausybė. Ir kai kurie ministrai, pavyzdžiui, švietimo ir sveikatos srityje, e, kol kas nėra rasti, bet tose sritise jūsų šalis turės labai daug prisidėti. Jūs turite sukurti gerą funkcionuojančią švietimo ir sveikatos sistemą, kuri būtų prieinama visiems. Norėčiau išgirsti, e, kokios pažangos čia yra padaryta. Dar vienas momentas, kuris, man, kuris mane labai palankiai e, nustebino, kai aš praėjusią savaitę Prištinoje laikiausi. Trim kalbomis - albanų, serbų ir turkų buvo kelių ženklai parašyti, o žmonės ten net ir kalba visomis trimis kalbomis. Taigi ar jūsų vyriausybė stengiasi paremti daugia kalbiškumą tarp jūsų piliečių, kad albanai mokytųsi serbų, serbai mokytųsi albanų kalbos? Manau, kad regioniam požiūriui įtvirtinti jūsų valstybėje tai būtų labai naudinga, bet to tai padėtų jums priartėti prie ES. Dar vienas dalykas, kaip žinia, buvo labai daug kritikuotas pastarosiomis savaitėmis, pirmininkė, duokit man dar vieną minutę. Uh, mobilių telefonų iš Serbijos operatorių siūstuvų išjungimas. Tai buvo šokas žmonėms, kurie gyvena pietiniuose enklavose. Tai yra valstybės, kurios nori tapti Kosovo dalimi ir tie žmonės liko be ryšio. Aš manau, kad tą reikėtų paaiškinti. Suprantu, kad kai kurie operatoriai ir tiekėjai neturi licenzijų ir yra nelegalus. Tačiaugi labai svarbu vykdyti dėrybas komercinių lygmenių, kad visi Kosovo piliečiai galėtų e, ramiai skambinti kokybiškai. Paskutinė pastaba dėl transporto jūsų vyriausybė nusprendė 700 milijonų eurų skirti greitkeliui į Albaniją. Tai 20 procentų jūsų BVP. Ar manote, kad tikrai tai yra įmanoma ir kad tai yra geriausias būdas pradėti tobulinti infrastruktūrą, ar nebūtų geriau tuos pinigus e, investuoti, pavyzdžiui, į e, geležinkelius? Ačiū. Grazie, onorevole Luna. Ačiū, ponė Lunačik. Ačiū, kad pateikė tokį savo klausimą, bet aš bandžiau susiaurinti jums skiriamą laiką, kad kiti galėtų irgi pasisakyti. Pirmiausia, delegacijos su Pietričių Europa vadovas. Pasakysiu, kad jūs kalbėsite tiek laiko, kiek jums galima. Ačiū pirmininkė už jūsų dosnumą. Pirmiausia, noriu širdingai pasveikinti gerbiamą svetį užsienio reikalų komitete. Taip pat dėkoju už pateiktą informaciją. Aš norėčiau sužinoti du dalykus. Jūs paminėjote pirmąjį jau trumpai santykiai su Serbija. O mano klausimas būtų skirtas regioniniam bendradarbiavimui Balkanuose ir Kosovo įtraukimas į tą Balkanų bendradarbiavimą. Mes visi žinome, koks svarbus yra toks bendradarbiavimas. Tokiu būdu galime geriausiai pasirengti būsimai narystiai Europos Sąjungoje. Kaip jūsų šalis ketina spręsti šią problemą? Antra problema - dėl tų penkių ES valstybių narių, kurios kol kas nėra pripažinusios Kosovo nepriklausomybės. Kartais girdime čia Europos parlamente, kad tos valstybės turėtų būti raginamas pripažinti Kosovą kuo greičiau ir panašiai. Tačiau dėl to tų valstybių pozicija nepasikeitė. Ir aš tikiuosi, kad jūs neturėjote galvoje e, to, kai kalbėjote apie diplomatinių blokų sukūrimą jie nebuvo taikomi toms penkioms šalis. Mano valstybė Slovakija parodė, kad net ir neturint oficialaus pripažinimo, Mes e, sugebėjome tęsti dialogą ir bendradarbiavimą. Slovakijos ministras pirmininkas Miroslavas Laičiakas nesinai rankėsi jūsų valstybėje ir tai tik patvirtino, kad yra įmanoma abiems šalims teisingai pasirinkus perspektyvą užmėgsti dialogą. Bet vis tik norėčiau dar išgirsti jūsų komentarus apie šią situaciją, apie padėtį tarp Kosovo ir tų kitų penkių šalių. Ačiū. Ačiū, ponė Kukan. Toliau Pansėri socialistų frakcijos vardu. Meno forse. Eh, intanto buongiorno, eh, signor ministro. Labą dieną, gerbiamas ministrė. Aš manau, kad šiandien jūs išdėstėte nuomonių, kuriuoms mes galime pritarti. Aš esu tarptų, kurie mano taip pat kaip jūs, Manau, kad Kosovas turi turėti Europos integracijos perspektyvą, kaip ir kitos to regiono šalis. Todėl aš norėčiau kai ką pasakyti labai atvirai. Nebejoju, kad pažanga yra padaryta, steigiant demokratinės institucijas. Matėme tai per pastaruosius savivaldybių rinkimus, kuriuos labai atidžiai stebėjau. O šiaip institucinių ramščių konsolidavimas yra reikalingas tam, kad jūsų valstybė galėtų sklandžiau įsijungti į Europos Sąjungą. Visą tai, žinoma, mes remsime. Tačiau padaryti reikia dar labai daug, jūs tą pasakėte. Sakėte, kad turėtų būti nustatytas tvarkaraštis ar programa tokiems problemams kaip vizos išspręsti. Uh, Manau, kad jūs teisingai pastebite, kad e, e, tai būtų pagrindas integracijos proceso veiksmų planui. Sąrašas e, jau yra parengtas, tik reikia jį paversti oficialiu dokumentu, nes tai būtina tam, kad konsolizuotume institucijų procesą. Aš išskirčiau porą momentų, kurių pirmasis yra susijęs su institucijų funkcionavimu, pirmiausia, teismų funkcionavimu, Jūs sakėte, kad reikia tokios išsamesnės reformos, kad institucijos taptų patikimesnės. Taip, tai tiesa. O antras dalykas. E, problema, kuri aktuali ne tik jūsų šaliai, bet ir kitoms, bet jums turbūt labai aktuali. Turiu galvoje korupciją ir organizuotą nusikalstamumą, kurie toli gražu neišspręs, nes, nesutvarkyti. Prisiminkime e, ULEX misijos veiklą Kosove. Mm, ta misija padaro labai daug ir bando stabilizuoti demokratiškumą toje šalyje. Ar jūs nemanote, kad reikėtų rimčiau pasistengti Kosovui, kad būtų užtikrinta, jog veiksmų planas, kuriuos prašta ir programa, būtų priimti dar greičiau. Ačiū, ponė Pacelį. Kačin, dvi minutės. Ini. Ačiū, mielas Albertini. Aš norėčiau pasveikinti ministrą. Labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien čia atėjote. Didžiuojuosi tuo, kad EULEX prisideda prie institucijų sutvirtinimo jūsų šalyje. Vakar mes sustikome su Albanijos parlamentarais ir e, patikėkit, pagrindinis klausimas buvo kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Pirmiausia, aukščiausių lygmenių, vyriausybės lygmenių. Čia yra fiksuota rimtų problemų ir EULEX ir jūsų šalis atrodo nepakankamai gerai bendradarbiauja kovodami su korupcija. Ką čia būtų galima padaryti, kad būtų pasiekti geresni rezultatai? Mano kolegė Lunaček jau kalbėjo apie problemas susijusias su mobiliųjų telefonų operatoriais. Viena yra išjungti e, tuos siustuvus, kitas dalykas yra juos sunaikinti. Ar jūs nemanote, kad būtų užtekę E, siūstuvus tiesiog uždaryti, o jų nesunaikinti. Tokiu būdu būtų buvę bent jau galima pradėti dialogą su Belgradu. Ir būtų tada galima rasti sprendimą, kuris būtų naudingas abiems pusėms - serbų mažumai ir e, Belgradui bei albanams e, gyvenantiems Kosove. Paskutinis klausimas, ponė ministrė, būtų toks. Birželio antrą dieną įvyks Sarajeve Balkanų konferencija vis dar vyksta dėrybos dėl to, ar mūsų šalių, ar visų šalių atstovai dalyvaus ar ne. Mano klausimas būtų toks, ar jūs, ministrė, būsite Sarajeve? Ačiū. Ačiū, gerbiamas Kačin. Toliau. Ponas Liuzing. Äh, ministrė. Noriu Jums padėkoti už tai, kad atėjote čia ir gal galėtumėt man sakyti porą klausimų. Vis daugiau demonstracijų e, tarp albanų pastebima prieš ES misijas. Ar tikrai ašarinės dujos buvo panaudotos tam? Kaip Jūs vertinate ES pajėgų veiksmus vietoje? Ar jie yra pakankamai derami? E, kai buvo pradėta protestuoti prieš NATO operacijas, ES per KFOR vykdė e, riaušių kontrolės operacijas. Tai leido šiek tiek pažaboti demonstracijas. Kiek žinau, tokio požodžio operacijų 2010 metais įvyko bent trys. Gal jūs galėtumėte vertinti tokius pokyčius? Be to, apžvalgos parodė, kad 79 procentai Kosovo gyventojų e, teigia galį dalyvauti revoliucijose. Per pastarosius metus Buvo privatizuota daug įmonių, priimta liberalių politikos reformų. Kosovo e, prekybos sistema yra viena liberaliausių pasaulyje, anot pasaulio banko. Ar jūs sutiktumėt, kad tokios liberalios ekonomikos priemonės leidžia pagerinti socialinę padėtį, o galbūt jos ją pablogina? Helmutas Kūne Europos parlamento socialdemokratų frakcijos narys labai aiškiai pasakė. Čia kalbame labiau apie protektoratą, o ne apie valstybę. Apie tai mano kolegos yra anksčiau pareiškę. Ar tikrai ES gali anuliuoti visus Kosovo parlamento priimtus įstatymus ir atleisti ministrus. Kas atsakingas už e, Kosovą? Išrinktas parlamentas ar ES? Kolega honorevole Taler per du minutį. Ačiū, ponas Talek. Dvi minutės jums. Ačiū, pirmininkė, ponė ministrė. Sveikiname Europos parlamente. Kosovas kaip valstybė grindžiamas žmogaus teisų gynimu. Miloševičiaus režimo metu buvo vykdomos deportacijos ir būtent todėl jūs turite moralinį įsipareigojimą parodyti, kaip galite dirbti žmogaus teisų srityje dabar, kai tapote nepriklausoma valstybė. Galite parodyti, kaip, kaip e, skleidžiate demokratiją, žmogaus teisų gynybą, kaip kovojate su korupcija, kaip išnaudojate jaunimo potencialą ir taip toliau. Tai yra kriterijai, kurie pagal kuriuos mes spręsime apie Kosovo pažangą. Būtent todėl daug, e, daug pasaulio valstybių jūs pripažino. Mano klausimas labai konkretus ir susijęs su tuo, ką, ko klausė po, e, ponas Kucin. Dėl Sarajevo konferencijos, kuri bus organizuojama pirmininkaujant Ispanijai. Mes linkime šitai konferencijai pasisekimo. Šiandien šiek tiek anksčiau turėjau ignoruoti Ispanijos pirmininkačios valstybės m, mm, ignoravimą tos konferencijos, kuri prieš pusę metų buvo suorganizuota Kroatijos ir Slovenijos iniciatyva Slovenijoje. Tuomet septyni e, vakarų Balkanų šalių vadovai dalyvavo šioje konferencijoje, tik tai vienos šalies atstovas nedalyvavo. Uh, kokia yra jūsų pozicija, jūsų vyriausybės pozicija dėl Sarajevo konferencijos? Kokių galimybių matote pasiekti kompromiso, kad toje konferencijoje dalyvautų ir Serbija, ir Kosovas? Dėkoju, ponė Taler. Pone Salafranka, paskutinis kalbėtojas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Šiandien iš ryto kai buvom informuoti ypatingos įsigaliotinio e, apie užsienio reikalų tarybos rezultatus. E, kalbėjome apie tos keturis punktus, kurie buvo aptarti taryboje dėl Kosovo ir taip pat pasveikinome dėl to, kas jau buvo iki šiol pa pasiekta. Hiseni, ponas Hiseni puikiai žino, kad aš esu ispanas ir kokia yra Ispanijos pozicija man, mm, Kosovo atžvilgių. Mano klausimas yra toks, kokius e, ryšius palaikote dabar su ES pirmininkančia valstybė? Ačiū, pirmininkė. Suteikiame žodį ministrui atsakyti klausimus. Prašyčiau laikyti dešimties minučių laiko. Ačiū. Visi klausimai labai svarūs, įdomus. Dėkoju visiems. Pone Lunačiak, vyriausybės performavimas. Jo tikslas pagrindinis buvo, kad vyriausybė taptų stipresnė, tobulesnė, geresnė, ypatingai kuriuose sritise. Tas pertvarkymas įvyko neseniai, ir turime suteikti naujasis ministrams šiek tiek daugiau laiko, kad pamatytumėm, ar jie vykdo savo įsipareigojimus ir taip pat ar jie pateisina lūkesčius, įsilieja į vyriausybės darbą. Dėl kalbų. Didžioji dauguma Kosovo albanų moka serbų kalbą. Ir tai yra gerai. Deja, negalėčiau pasakyti to paties apie Kosovo serbus, bet mes matome pažangą ir šitoje srityje. Iš tiesų, kalbų mokymasis, kitų šalių kalbų mokymasis žmogų tik praturtina, tikrai nenuskurdina. Ir mes kaip vyriausybė skatiname kad mūsų gyventojai mokytųsi kalbų. Žinoma, kai kuriems reiškiniams reikia šiek tiek daugiau laiko. Visą laiką turime nepamiršti, kad Kosove dar gyvena labai daug šeimų, kurios labai gyvai atsimena neseniai Kosovo nusiaubusio karo žiaurumą. Žinau, kad kai kuriems Kosovo gyventojams e, neteisėtų mobiliojo ryšio tiekėjų sustuvų uždarimas buvo didelis sukretimas. Mes tikrai nesidžiaugiame tuo įvykiu. Galite būti tikri, kad nebuvo jokios, jokių politinių paskatų tokiam žingsniui. Vienintelis tikslas buvo atkurti teisės viršenybę ir pašalinti neteisėtus mobilio ryšio tiekėjus, tos mobilio ryšio įmonės, kurios tiekia E, mobilų į ryšį nelegaliai Kosove yra kviečiami, yra kviečiamos teisėtai, dėrėtis dėl teisėto mobilio ryšio e, tiekimo. Tokios kompanijos kaip ITCOM ir, ir kitos. Tuo pat metu e, vyriausybė padarė viską, dėjo visas pastangas, kad e, kad sumažintų tos sunkumus, tos nepatogumus, labai laikinus patogumus, su kuriais susidūrė kai kurie gyventojai valyje 900 e, platino ir toliau platina tūkstančius sim kortelių nemokamai visiems e, asmenims, kurie buvo paveikti e, šito šito žingsnio, šito e, atitinkamo institucijų sprendimo. Dėl greitkelio. Greitkelio projektas yra iš tikrųjų gan brangus. Pripažįstu, kad tai yra tikrai daug kainuojantis projektas, bet jis yra būtinas Kosovui tam, kad Kosovas būtų lengviau pasiekiamas, kad turėtų prieimą prie jūros ir ilgalaikiu požiūriu jis yra būtinas, e, komercinė prasme naudingas ir išmintingas. Žinoma, tai bus didelė našta mūsų biudžetui, bet mes turime imtis didžiųjų projektų tokių kaip greitkelių statybos, e, šiluminių elektrinių statybos ir panašių projektų tam, kad sukurtumėm tas pagrindinius reikalavimus e, ilgalaikiam ekonomikos atsigavimui ir augimui, taip pat ir vystimusi. Dėkoju ponui Kukan už klausimus dėl santykių su Serbija ir Kosovo dalyvavimo iniciaty, įvairiose iniciatyvose. Tai yra labai svarbu ir Kosovas yra pasirengęs dalyvauti nori dalyvauti, nori palaikyti dialogą. E, buvo keli klausimai susiję su santykiai su Serbija, taigi truputėlį vėliau praplėsiu šitą atsakymą. Dabar dėl e, penkių valstybių, ES e valstybių narių, kurios nepripažino Kosovo. Mes savo ruoštų darome viską, ką galime, kad padėtumėm draugiškom Europos Sąjungom valstybėm, kurios dar nepripažino Kosovo, jį pripažinti. Mes esame įsitikinę, kad pripažindami Kosovą kaip nepriklausomą valstybę, jūs padedate tiek pat ir Serbijai, ir Kosovui. nereikėtų apsimi, apsimetinėti, kad nepripažinimas padeda Serbijai. Esu tikras, kad penkios ES valstybės, kurios dar nepripažino Kosovo, nemano ir taip neteigia. Mes esame pasiruošę dirbti, dėrėtis su tomis valstybėmis ir pateikti viską, kad jos galėtų apsvarstyti pripažinimo klausimą ir pripažinti Kosovą. Mes dirbame įvairiais lygmenimis. Ir vėl grįžtų prie pono Salafrankos klausimo. Ką Kosovas daro ir kaip mes bendraujame, kaip palaikome ryšį su Ispanija, kaip es pirmininkaujančia valstybė. Mes tengiamės rasti įvairių bendravimo formų kartais trečiose vietose, kaip pavyzdžiui, tarptautiniuose forumuose ar, ar, ar viršūnių susitikimuose. Bet turiu pripažinti, kad tokio reguliaraus bendravimo kanalo dar, pastovaus bendravimo kanalo dar neturime. Dėl teismų, teismų sistemos bendrai paėmus. Tai yra sritis, ponė Pacieri, Kosove, kuriai skiriame ypatingą dėmesį. Teismų sistemos reforma yra ypatingai svarbi kovai su korupcija ir, ir organizuotu nusikalstamumu. Mes esame įsipareigoję pasiekti rezultatų šitoje kovoje. Mes įsipareigojome ne tik, ne tik sukurti teisinę bazę. Žinoma, tai yra labai svarbi sąlyga, kad būtų galima kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Bet mes taip pat įsipareigoja ir pasiekti apčiopiamų rezultatų šioje srityje. Ir tai įrodysime. Ir esu tikras, kad tai įrodysime gan greitai. Kosovas yra jauna valstybę. Mums dar tik tai dviejai metai. Ir mums taiga tiek visokių rūpešių, tiek naštos užkrito. Žinoma, nelengva tiek klausimų, tiek iššūkių iš karto imti spręsti, e, tiek daug rūpešių užgrūna naują valstybę. Bet niekada nebijokite mūsų atkaklumu spręsti visas problemas. labai negatyvus e, reiškinys, su labiausiai negatyviais reiškiniais mūsų visuomenė kovosime pirmiausiai. Pone Kačin, jūs galite būti tikras, kad mes visomis jėgomis tenksimės kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Mes išjungdami tas siustuvus, kaip jau sakiau, vienintelis mūsų tikslas buvo atstatyti teisės viršienybę visoje mūsų šalies teritorijoje. O tai yra labai svarbus, tikriausiai svarbiausias, svarbiausia sąlyga, kad mums pavyktų reformos ir kitose sritise. Dėl Sarajevo konferencijos. Gimnich konferencija, paro susitikimas buvo puikus, puiki, puiki forma, susitikimo forma kurioje galėjo saugiai dalyvauti visų vakarų Balkanų šalių užsienio reikalų ministrai. Jeigu bus laikomasi tos pačios sustikimo formos Sarajeve, e, Kosovas pasiruošęs ir įsipareigotų dalyvauti. Mes norėtume, kad visi atvyktų į Sarajevą. Žinoma, gimnik formatas yra labai neformalus, neutralus ir ne, nemanau, nežinau kodėl kuri nors interesuota šalis nedalyvautų ar galėtų atsisakyti dalyvauti tokios formos susitikime. Pone Lizing, tiesa, ką sakote, taip demonstracijos tai ten, tai šiandien karts nuo karto Kosove vyksta. Kosovas yra jauna demokratinė valstybė, bet jis yra įsipareigojęs kurti tikrai pilnai demokratinę visuomenę. Taigi teisė į demonstracijas, protestuoti, yra, yra mūsų pripažinta teisė, neribojama teisė. Bet tuo pačiu metu mes taip pat įsipareigojame laikytis tvarkos ir viešosios tvarkos palaikymo pajėgos, ar tai būtų Juleks, ar KFOR ar, ar kitos pajėgos turi visus įgaliojimus užtikrinti, kad yra gerbiami įstatymai ir viešoji tvarka. Mes esame valstybė. Mes patys pakvietėme EULEX į nepriklausomą valstybę tam, kad palaikytų Kosovo institucijų darbą policijos ir teismų veiklos rytyje ir mes ir toliau džiaugiamės Juleks darbu ir kiekvieną dieną artimiau bendradarbiaujame, kovodami su įvairiausiais iššūkiais ir sunkumais policijos ir teisingumo sritise. Tarptautinės bendrijos dalyvavimas Kosove paremtas Artisario planu, kurį patvirtino Kosovo parlamentas. Ir tas pasiūlymas yra atsispindi ir mūsų konstitucijoje. Mes mums visiškai, mums visiškai nestebina, tai yra visiškai natūralu, kad Juleks ir kitos e, tarptautinės bendrijos dalyvauja Kosovo demokratinių institucijų kūrime nes tai paremta Artisaro pasiūlymu ir jas pakvietė suvereni valstybė Kosovo Respublika. Pone Taler, ačiū už jūsų komentarą ir už jūsų klausimus. Daugelis mūsų mm, dirbantis įvairiose pareigose Kosovo institucijose dirbame fanatiškai, tiesiog be, be to kvėpio, kad kad įgyvendintume visus Kosovo draugų, palaikytojų, remėjų lūkesčius. Ne tik tai tam, kad tos lūkesčius patenkintume, bet ir tam, kad mūsų šalis taptų klestinčią, demokratinę ir pilnai europietišką šalimi. Kosovas yra Europos dalis ir labai stipriai jaučiasi Europos dalimi. Ir patikėkite, Europa nepilna be Kosovo. Jai dar šito trūksta be Kosovo. Būtent todėl labai svarbu, kad ES Kosovo gyventojams pateiktų apčiuopiamą europinę perspektyvą, kuo labiau apčiuopiamą. Tikiuosi, kad laikiausi laiko, bet dar norėčiau grįžti prie Sarajevo viršūnių susitikimo. Taip, per pastaruosius susitikimus su gerbiamais Italijos Franko Fratini, užsienio reikalų ministrais, Prancūzijos e, užsienio reikalų ministru Kušneriu ir su komisaru Štefanu Fülleriu. Per visus tos susitikimus patvirtinau, kad Kosovas dalyvaus Kosovo viršūnių susitikime. Žinoma, tada jeigu organizatoriai laikysis pragimnik formato, nes aš esu įsitikinęs, kad šitas formatas suteikia saugumo visiems ir kiekvienam dalyviui. Ir puikiai pasirūpina kiekvieno konferencijos dalyvio, tarkime, pavadinkime taip orumu. Taigi mes laukiame Sarajevo susitikimo ypatingai turinio prasme. Turinio, kuris pasiūlyta Sarajevo konferencijai. Ir Kosovas tikisi, kad Sarajeve bus išdėstyta aiškiai Europos integracijos perspektyvą. Ačiū. Teresi. Ačiū, ministrė. Visi įdėmiai jūsų klausomės, bet atvirai kalbant, labai stipriai peržengėte laiko reglamento ribas. Žinau, kad atsakinėjote į konkrečius klausimus. Dabar kita klausimų grupė, dvi minutės, ponai Savirė malonu Jūs čia matyti, daug metų Jūs pažįstu, Jūs visuomet buvote už e, savo žmonių e, siekius, e, gerbiamas, talentingas, nors šiandien esate vieniems pripažintos valstybės užsienio reikalų ministras, o kitiems jūs esate Kosovo gyventojų siekių ruporas. Tačiau mes visi norėtumėm, kad jūs to siekiu pas, pasiektumėte. Vis dėlto pripažinimas valstybės dar nesu, nesukūrė. Um, turėtų būti atvirkščiai, kad e, nepriklausomas e, darinys turėtų būti e, privaloma sąlyga pripažinimui. Ir aišku, tuomet yra svarbiausia jūsų šalies vidaus politika. Vis dėlto akivaizdu, kad uh, jeigu mes e, nesuderinsime skirtingų nuomonių dėl e, jūsų įsijungimo į ES, e, tas klausimas ne, neišsispręs. O mano nuomonė, jūsų ateitis yra Europoje. Tai mano klausimas būtų toks, kad galėtumėm paremti jūsų ES narystės siekius reikėtų naujos politinės dinamikos region, regione, neturėdami gerų kaimininių santykių su kitomis kaiminėmis valstybėmis, turbūt negalėsite turėti geresnės ateities ES. Ar turite viziją, ar rengėte tokią viziją, kaip būtų galima uh, pakeisti tą kontekstą vakarų Balkanuose, kad mes galėtumėm uh, į, įveikti dabartinį tam tikrą nepalankų vertinimą jūsų narystės? Ačiū ponui Severinui, ponas Ageldvintas. Norėčiau pasveikinti gerbiamą ministrą atvykus čia. Laukėte, kol jūs pripažins visas ES valstybės narės. Esu tikras, kad pagristai to tikitės dėl tų priežasčių, kurias minėjo kolega Severinas, turėčiau pasakyti, jog geriau suprantu jausmus negu veiksmus Serbijos, kurio, kuri priešinasi Kosovo ne, nepriklausomybei, e, ne, negu tų e, valstybių narių, kurios nėra pasirengusios pripažinti Kosovo nepriklausomybės. Ir nors geriau suprantu Serbijos e, poziciją, norėčiau paraginti jūs būti atviriems su jais, su Serbijos bendruomenėmis, nes e, jūs sakėte, jog dabar bendradarbiaujate, jog e, e, įtraukite serbų atstovus į liberalų partijos sąrašas, tai buvo labai išmintinga. Norėčiau tik tai na, įspėti dėl nusikalstamumo ir pastangų kovoti su nusikalstamumu Reikėtų taip pat skirti dėmesio e, Romų e, teisėms, taip pat skirti dėmesio ir kovai su priekyba narkotikais. Ačiū pirmininkė. Deja, negaliu jūsų vadinti tuo titalu, kurį naudojo kiti kolegos, nes šis darinys atsiskyrė nuo Serbijos ir aš manau, kad tai yra tik tai darinys atsiskyręs nuo Serbijos ir mes to nepripažįstame. Kosovo gyventojai aišku, dabar patiria pasiekmes tos įskirimo. Ir e, ponas Jiseni, e, aišku, netstovauja e, visiems Kosovo, Kosovo gyventojams, tik tai, tik tai albanams. Ponas Jiseni sakė, kad jog karas paliko savo žymę Ta pati galima pasakyti ir apie kitus susijusius asmenės, tai mes e, turėtume pagalvoti apie tai, kaip būtų galima apsaugoti visų Kosovo gyventojų teisės. Dabar taip nėra. Ir e, ponas Isenė tai puikiai žino, žinoma, tai ne jo kaltė, e, o Aktesarė plano. Tas planas nepriimtinas. Būtent dėl jo šiandien stebime tokias pasiekmes. Uh, Tačiau aš norėčiau užduoti klausimą ponui Jisenį, kas ketina daryti, jeigu tarptautinis teismas nuspręs, kad Kosovo atsiskirimas nuo Serbijos yra neteisėtas, kas bus tokiu atveju. Ir e, kita, kitas klausimas, koks buvo amerikiečių bazės vaidmuo Kosove. Pane Munys, ačiū pirmininkė. Jau nekarta buvo minėta, kad penki ES penkios valstybės ir šim, iš ES valstybės ir 120 pasaulio valstybių e, mano, kad e, Kosovo nepriklausomybės deklaracija yra mm, neteisėta. Mano nuomonė, e, E, visiškai logiškai tai buvo nuspręsta, e, turint galvoje nestabilumą tame regione. Ir kokį dar desnį nestabilumą gali sukelti mm, nepriklausomės pripažinimas. Mes dabar laukime tarptautinio teisingumo teismo sprendimo. Ir mano klausimas yra toksai, kokių e, lūkesčių turite, ko tikitės išgirsti iš šio teismo ir ką jūs, kaip jūs elgsitės vienu ar kitu sprendimo atveju ir kaip e, Kosovo elgesys pasikeistų ES ir kitų valstybių, kurios pripažino ir nepripažino nepriklausomybę atžvilgių. Ačiū. Ačiū, poniai Munis. Dvi minutės, ponai Berit. Ačiū, pirmininkė. Trumpas klausimėlis. Jūsų atvykimo išvakarėse, atvykimo į Bruselį išvakarėse, nu, perskaičiau labai liūdinantį e, straipsnį laikraštyje. Esu e, lankęsis Kosove kaip žurnalistas prieš savaitę. Euleks e, įvykdė operaciją remiantis e, įtarimais viešųjų pirkimų srityje. Pane Luna, čia regis tai minėjo, galbūt ir jūs galėtumėt tarti porą žodžių apie šį skandalą. Infrastruktūros ministras buvo apklaustas, e, jo tarnyba buvo e, e, tirta, tai susijęs su kelių tiesimu. Mes esame demokratiniai atstovai, atstovavom viešoji nuomonė, todėl mums įdomu, kas vyksta ir būtų įdomu sužinoti, ką jūs apie tai galvojate. Na, o kaipgi su Euleks įvaizdžiu? Paminėjau du atvejus - korupcija, organizuotą nusikalstamumą. Jei Euleks negali uh, įvykdyti savo, uh, savo operacijų, savo veiksmų, tai praras bet kokį pasitikimą jūsų šalyje. Ačiū, pane Nikolai, dvi mintis. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Trumpas pastebėjimas valstybės pripažinimas yra teisės viršienybės klausimas, o ne asmeninio supratimo klausimas. Ir aš manau, kad ES pirmenybę teikia teisės viršienybei. Turėčiau klausimą dėl daugia kultūrio požiūrio, tai sveikintina jūsų regione. Pirmasis klausimas būtų dėl uh, serbų bendruomenės neįtraukimo į uh, teisminę, teismų procesą, ar turite planų plėsti jų šioje, įtraukti šioje srityje? Ir antras klausimas, ar tu, turėtumėt numatę konkrečių priemonių ortodoksų bažnyčiai remti? Uh, toje e, srityje. Ir e, dar vienas klausimas - 40 procentų bedarbystė tikrai nepagėdautina yra. Ar turėtumėt numatę konkrečią socialinę priemonę skirtą kovai su bedarbystė? Dėkui. Ačiū, ponė Nikolai, ponas Svoboda. mūsų darbo grupės ryšiams su Vakarų Balkanais pirmininkas. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Turėsime rytoj dar vieną galimybę šioje darbo grupėje kalbėtis. Visų pirma, norėčiau išsakyti pritarimą dėl to, ką sakė panas Vaida dėl Romų klausimų. Visai nesenai Strasbūrė apie tai kalbėjau. Manom, kad tai yra labai svarbus klausimas visose e, šalise, ne, ne tik tai e, E, jūsų e, šalyje, dėl santykių su Serbija. E, tą padėtį reikia gerinti visose valstybėse narėse. Dar klausimas, ar jūs būtumėt už bendradarbiavimo stiprinimą tarp Kosovo ir Serbijos valdžios institucijoje dėl aplinkos saugos, saugumo, kitų klausimų. Nes iš tiesų čia kalba eina ne apie vyriausybę santykius su, su vyriausybė, kalba eina apie vietos valdžios institucijų uh, E, bendradarbimą, atliekų šalinimas, e, e, apsaugos klausimai ir taip toliau. Antras klausimas dėl tarptautinių teismo sprendimo, kad ir koks rezultatas bebūtų, turbūt jis bus dviprasmiškas, visi turės argumentų. Kaip manote, ar po teismo sprendimo, aš nekalbu apie, apie dėrybas, bet galbūt vis dėlto bus galima pradėti uh, kalbėtis. Uh, apie e, Kosovo nepriklausomybę, kurios nebeatšauksi, bet galvojant apie naują struktūrą regione, ponas Severinas tai minėjo, kitų požiūrių tik tai, bet tas sprendimas galbūt pradės e, padėti, pradės, pradės pradėti kalbėtis iš naujo, kad būtų galima e, stiprinti jūsų e, nepriklausomumą ir e, kad pradėtų kalbėtis visos susijusios e, valstybės, susijusios su santykiais tarp Kosovo ir Serbijos. Paskutinis klausimas, ponas Kirilov. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, kolega minėjo straipsnį, aš irgi skaičiau tą straipsnį apie tai, kad nesenai buvo sumtas jūsų ministras ir man kilo klausimas, ar tai buvo daryta bendradarbiaujant, kaip jūs minėjote, pirmą EULEX ir jūsų valdžios institucijom, ar tai vienašališkai padarė EULEX. Tuomet prisiminiau vieną atvejį. Keli Vokietijos piliečiai atvyko jūsų šalį, vėliau pasirodė kad jie ieškojo kor, korupcinių ryšių e, Kosove, vėliau jie buvo suimti. Ir abiem tais atvejais buvo bendradarbiaujama, kai jūs valdžios institucijos areštavo tos Vokietijos piliečius, ar Euleks buvo, žinojo apie tai. Ir kita vertus, kai e, Euleksas atliko kratą jūsų ministro e, biure, ar jūsų valdžios institucijos apie tai buvo informuota. Ačiū ponui Kirilovui. Žodis ministrui. Prašyčiau, neviršykit jums skirto laiko, kalbėkit tik 10 minučių, jeigu galit. Pasistengsiu, kiek tai manoma padaryti, bet klausimų tiek daug, kad tiesą sakant, šiek tiek daugiau laiko reiktų, kad galėtumėm išnagrinėti visus juos. Pone Severin. Adrianai, draugė mano. Taip, viziją mes turime. Ir mūsų regiono vizijos esmė - glaudesnis bendradarbiavimas. Glaudesnis bendradarbiavimas tarp visų vakarų Balkanų šalių. Jeigu norite galite tai vertinti kaip preliudiją į tolesnės Europos, tolesnis Europos integracijos darbus. O tam reikia tik gerbti vieniems kitus. Net nebūtina formaliai pripažinti. Gerbti vieniems kitus reikia. Aš atsiprašau, kad aš šokinėjau nuo vieno klausimo prie kito, bet pateiktieji klausimai yra labai susiję. Ir todėl aš dabar pereisiu prie to, kas buvo iš karto po to, kai Tarptautinis teisingumo teismas priėmė nuosprendį. Ir kokių galimų veiksmų Serbija gali imtis ir Kosovas ką gali daryti. nesistengiant iš anksto padaryti įtakos rezultatams ar juos nuspėti. Nes e, tai nėra tikslu, nėra net, ne, net patogu E, bandyti nuspėti, ką 15 garbingųjų teismo teisėjų pasakys tuo klausimu. Tačiau nepriklausomai nuo to, koks bus rezultatas, mes kalbam apie padėjėjų nuotrauką, padėjėjų nuomonę, kuri jokių būdų nėra privaloma nei viena jungtinių tautų valstybei nariai. Sakau jungtinių tautų, todėl kad e, būtent jungtinių tautų generalinė e, asamblėje paprašė nuomonės. Vėlgi, nedarydamas e, jokių iš ankstinių sprendimų, turiu pasakyti, kad mes, Kosovas, absoliučiai pasitikime Tarptautiniu teisingumo teismu. Nes e, mes, kosoviečiai, bent jau esame davę aiškių parodymų tam teismui. Mes pasitikime Tarptautiniu teisingumu ir tarptautinėmis institucijomis, kurios įgyvendina tą teisingumą. Padaryti galima labai daug racionaliai. Galime jums e, duoti pozityvesnių ženklų ir signalų. Galime palengvinti ir liberalizuoti judėjimą, mes galime liberalizuoti rinkas ir priekybą. Deja, kaip jūs žinote, kol kas Serbijos Respublika blokuoja visą eksportą iš Kosovo. Mes e, netaikome tokių pat abipusių priemonių. Dėl vienos priežasties. Mes norėjome parodyti, kad norime Serbijai duoti daugiau laiko viena vertus, o kita vertus buvome įsitikinę, kad tai darydami galėtume padaryti žalos e, e, verslui abiejose sienos pusėse. Taigi, paprastas, turbūt labai simbolinis žingsnis būtų toks. E, jeigu Serbija leistų eksportuoti iš Kosovo, būtų kitaip, arba mes galbūt galėtume protingai susitarti, kad keliautume be vizų Kamgi reikia vizos, kad mes galėtume e, keliauti į Jotkalnyje, Albaniją ar Bosniją. Tai darydami mes duotume labai aišku ženklą, rodanti, kad mes reikalaujame vizos liberalizavimo su ES, tačiau prieš tai darydami turime sugebėti įgyvendinti tai. E, tinkamai. Tai būtų tam tikro pobūdžio vizų režimas Vakarų Balkanų regionui. Išminties užtenka dėl to, ką reikia padaryti. Neužtenka noro ir valios suprasti tą viziją ir dirbti realizuojant tą viziją. Tačiau aš žinau, kad mano geras draugas ponas Albertinis pradės pykti, jeigu aš per daug ilgai išnekėsiu. Labai trumpai dėl kitų klausimų. Taip, aš atstovauju visiems Kosovo žmonėms. Nesuklyskite šiuo požiūriu. Aš atstovauju visiems. Visi Kosovo žmonės dalyvauja Kosovo Respublikos institucijų veikloje. Turime bendruomenėje serbų, kurie dirba parlamente ir yra išrinkti į parlamentą. Kosovo vyriausybė yra du ministrai serbai ir jie visiškai teisėtai atstovauja Kosovų serbų bendruomeniai. Europos parlamento laikinoji delegacija pateikė ataskaitą apie neseniai įvykusių savivaldybių rinkimų rezultatus ir paaiškėjo, kad aktyvumas siekia 25 procentus didžiojoje dalyje serbų dominuojančiose savivaldybėse, o 65 procentus pasiekė tik tai pačioje aktyviausioje apygardoje. Aš atstovauju ne tik visiems Kosovo piliečiams, e, bet aš ne tik atstovauju visiems Kosovo piliečiams, bet ir atstovauju jiems veiksmingai. Turiu maloniai, ponė Merits, nesutikti su jumis, kai jūs sakote, kad Kosovo nepriklausomybė sukūrė regioninę nestabilumą. Priešingai, Visiškai kitaip buvo. Kosovo nepriklausomybė galiausiai stabilizavo Vakarų Balkanų regioną. Ne vienas serbas neišvažiavo iš Kosovo po to, kai buvo paskelbta nepriklausomybė. Priešingai, dauguma serbų sugrįžta į Kosovą. Dabar jau matėme daug tarp etninių susidūrimų nepriklausomame Kosove. Jie yra kitokie, negu kad būdavo prieš nepriklausomybės paskelbimą. Todėl teikti, kad Kosovo nepriklausomybė destabilizavo regioną, su visa pagarba, ponė, jums yra arba informacijos stokos atspindys, arba minimalaus supratimo apie Kosovo nepriklausomybės vaidmenį vakarų Balkanams nebuvimas. Dėl tarptautinio teisingumo teismo, manau, kad aš jau atsakiau jūsų klausimą. Nemanau, kad būtų gerai iš anksto bandyti nuspręsti teismo rezultatus. Tačiau mes, kaip politikai, kartais sakome, kad, sakykime, kad rezultatai neduoda jokių aiškių neleidžia padaryti jokių aiškių išvadų. Tačiaugi išvados ir rezultatai nėra pats svarbiausias dalykas. Svarbiausia yra, kaip mes visi kartu elgiamės. Iš karto vos pasibaigus tarptautiniam teisingumo teismui ir jiem priemus e, nuosprendį. Pone Kukan, pakartosiu tai, ką jau sakiau. Man labiausiai rūpi, man didžiausias susirūpinimą kelia tai, kad Serbija kelia diplomatinius barjerus o ne tai, kad jie mūsų nepripažįsta oficialiai. Serbija kuria įvairiausius diplomatinius kliuvinius. Taip tik padidėja susipriešinimas tarp Kosovo ir Serbijos. Dėl to aš baiminuosi, dėl to aš rūpinuosi. Labai norėčiau, kad aš klyščiau ir vietoj to, kad eitume tą kryptimį, turėtume pasirūpinti kad Belgradas susėstų su mumis prie dėrybų stalo ir pasiderėtų, pasitartų. Ir taip atsakau į kitą klausimą. Taip, mes norime susėsti ir kalbėti su Serbija dėl daugelio klausimų susijusių su abiejų pusių interesais. Norime aptarti daugelį klausimų, e, kurie yra reikšmingi regionui, nes santykiai tarp Kosovo ir Serbijos virsta tam tikru uh, kliuviniu viso regiono integracijai į Europą. Neseniai uh, e, EU LEX ir Kosovo teismai ėmėsi tam tikrų veiksmų kovai su korupcija. Galiu pasakyti, kad Kosovo vyriausybė yra nuoširdžiai pasiryžusi kovoti su korupcija ir nusikalstamumu bet kokiu mūsų visuomenės lygmeniu. Ir nei vienas Kosovo Respublikos institucijų pareigūnas nuo aukščiausio ligmens iki žemiausio ligmens negali išsisukti, jeigu pažeidžia įstatymą. Kosovo vyriausybė yra tvirtai pasiryžusi su tuo kovoti, todėl mus taip smarkiai remia ypatingos įvairiausios pajėgos susijusios su kova su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Aš nesileisiu į detalės, net jeigu jų ir žinau. Bet šis klausimas yra teismų klausimas teisminio tyrimo klausimas ir aš jokių būdų nesikešiu į teismų nepriklausomybę ir tyrimų nepriklausomybę. Palaukim ir pamatysim, kokie bus rezultatai. Aš esu įsitikinęs, kad rezultatai bus geriausi. Aš tikiuosi, kad jie tokie bus. Tikiuosi, kad bus bent jau pasiekti geriausi rezultatai, kovojant su organizuotų nusikalstamų ir korupcija. Tai tiesą sakant, yra paplitę visame regione. Negalima apsimesti, kad kovojame su organizuotu nusikalstamumu Kosove, jeigu nieko nėra daroma kitose regionuose, kitose valstybėse - Serbijoje, Albanijoje, Jotkalnyje, Bosnijoje ir taip toliau. Nesgi organizuotų nusikaltelių veikla yra taip, E, gerai koordinuota, organizuoti nusikaltėliai puikiai tarpusavyje bendradarbiauja. Todėl mes, Prištinos ir Belgrado administracija, turime taip pat glaužiai bendradarbiauti, kovodami su organizuotais nusikaltėliais. Negalime sakyti, kad regione galima kovoti su nusikalstamumu, išstumant Kosovą iš tos kovos. Serbija daro, ką gali, kad Kosovui užkirstų kelią dalyvauti toje veikloje Taigi taip aš atsakiau jūsų klausimą dėl Kosovo daugia kultūriškumo, dėl bandymo užtikrinti, kad daugia kultūriškumas e, yra visiškai užtikrintas. Nenuvertinkite mūsų pastangų. Dar kartą galiu maloniai nepritarti mandagiai nepritarti jūsų pareiškimui. Jūs sakote serbų bendruomenės išstumimas iš visuomenės. Mes niekada to nepadarėme, niekad neišstumėm jų iš bendrų veiksmų. Mes visuomet kvietėme serbų bendruomenę prisijungti prie mūsų darbų ir įgyvendinti Kosove, užtikrinti Kosove daugia kultūrinį matmenį. Bet dabar matom, kad vis daugiau serbų prisijungia. Tai yra gera žinia. Negalim gal pasakyti, kad visi servai, bet beveik visi, nes jie pripažįsta pagaliau ir supranta, kad aš tiesą sakant tą dabar pasakysiu su dideliu nenoru, kad Belgradas tik šneka, nieko nedaro, kad pagerėtų serbų bendruomenės gyvenimas Kosove. Belgradas tik naudojasi Kosovo serbų bendruomenė kaip alibi iš esmės destabilizuoti Kosovą, kad galiausiai dar kartą atsirastų alibi siekti naujų dėrybų dėl statuso. Taip nebus. Kosovas yra nepriklausomas. Tai yra negryžtamas procesas. Ir tuo aš galiu baigti pozityvę gaidą. Tikiuosi, kad po Tarptautinio teisingumo teismo bylo pabaigos Belgrade bus imamasi bendrų regionių pastangų sukurti supratimo dvasę ir bus dirbama kartu taikos ir Europos perspektyvos labui visame regione. Labai ačiū. Signor Ministro, condividiamo questo auspicio, la ringraziamo per. Ačiū pirmininkė, mes irgi tikimės to paties. Ačiū, kad jūs taip išsamei atsakėte į klausimus. Ir tikime susitikti su jumis kitame posėdėje, kur tikimės išgirsti apie tolimesnę pažangą jūsų šalyje, teisės saugos, teisės tvarkos institucijose ir apie jūsų pažangą integruojantis į Europą. Taigi dar kartą dėkoju, kad atvykote. Invito il collega onorevole Danjean a venire. Norėčiau paprašyti kolegos Danžano ateiti į priekį ir kartu pirmininkauti svarstant kitą darbo atvarkės klausimą. Tai bus keitimasis nuomonėmis, siekiant aptarti parlamento stebėsiną bendros saugumo ir gynybos politikos vykdymą, nustojus egzistuoti vakarų Europos Sąjungai. Turėsime labai trumpą pertraukėlę tam, kad tie, kurie turi kitų reikalų, galėtų ramiai išeiti iš posėdžių salės. Bet laiko mes turime nedaug, todėl tikrai, nepaisant e, šurmulio, reikia dirbti toliau. 2009 metų 10 e, metų kovo 31 dieną Vakarų Europos Sąjungos pirmininkantį valstybę pranešė, kad e, vakarų Europos Sąjunga bus nustos egzistuoti iki šių metų birželio 10 dienos. Tada kilo, tada vyko dėlis, dėlės diskusijos Prancūzijos senate ir bendruomenių rūmose Junktinėje karalystėje. dėl devintojo protokolo Lisabonos sutarties. E, parlamentas turi susitarti dėl pakankamo bendrosios mm, saugumo ir gynybos politikos e, koordinavimo. Šitas klausimas jau buvo iškeltas ir svarstomas e, už uždarų durų. Šių metų balandžio 27 dieną ir nacionalinių parlamentų priežiūros komitete, kuris buvo sukviestas pirmininkų konferencijos. Buvo patiktas dokumentas abiem atvejais dėl parlamento priežiūros, saugumo ir gynybos politikos priežiūros ir buvo pateikti du dokumentai. Taigi tokia įžango, dabar norėčiau perduoti žodį pirmininkui Danžan, mūsų pakomitečio, saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkui ir taip pat kolegui DAF, kolegai DAF, kad pristatytų jo paruoštą pranešimą. Pone Danžan. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes jūs praktiškai viską pasakėte. Uh, E, apibrėžtą padėtį, kurioje mes dabar esame atsidūrę. Manau, kad turime pradėti debatus su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Kuo greičiau. Turime tik tai 10 dienų iki nacionalinių e, parlamentų e, posėdžio, kuriam pirmininkaus ponas Buzekas būtų naudinga numatyti tam tikras mūsų pozicijos gairias, kad galėtumėm efektyviai mm, diskutuoti su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Manau, mūsų kolegos iš nacionalinių parlamentų greitai dirbs šiuo klausimu, nes, kaip jūs sakėte, ir prancūzų senatas, ir britų e, bendruomenių rūmai jau paruošė savo poziciją. Mums e, reikėtų sušaukti posėdį, kuriame dalyvautų šeši nacionaliniai parlamentai iš kiekvienos asamblėjos ir šeši mm, par, Europos parlamentarai du kartus per metus. Manau, kad tokie posėdžiai galbūt ne, ne, ne, ne, ne neipatingai tokiuose posėdžiuose būtų atstovavimas Europos parlamentas, nes būtų tik tai šeši Europos parlamentarai ir labai daug e, nacionalinių parlamentų narių. Yra įvairių būdų, ponas Daf jau apibūdino, kaip galėtumėm pradėti dialogą su kolegomis. Aš labiausiai norėčiau imtis e, pragmatiškiausio sprendimo. kodėl buvo panaikinta Vakarų Europos Sąjunga. Viena iš priežasčių yra, buvo, buvo kaštai. Mes turime maždaug tris ar keturias galimybės, ką toliau daryti. Bet greitai perduosiu žodį Andrew Duff, kuris nuveikė puikų darbą, jisai paruošė visas galimybės, kurių galėtumėm imtis. Pone Daf, žodis jums buvo prašyta išdėstyti jūsų nuomonę. Man didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje ir tęsti šitą diskusiją, kaip galėtumėm patobulinti tą parlamentinį bendradarbiavimą. Mm, sutartis mus įpareigoja tobulinti bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Manau, kad teisingai buvo nuspręsta ir įtraukta šita nuostata į sutartį. Ypač todėl, kad mūsų kompetencijos Europos parlamente prasiplėtė teisingumo ir vidaus saugumo politikos e, srityse. Taip pat ir saugumo ir užsienio politikos srityse. Tai yra ypatingai jautri e, sritis nacionaliniams parlamentams. Tai yra sritis, e, kurią amžių amžiais nacionaliniai parlamentai mm, saugojo savo kompetencijai. Anksčiau Anksčiau Europos parlamentas neturėjo pakankamai mm, patirties e, šitoje srityje ir manau, kad mes užaugome iki tos kompetencijos. Nors visgi nacionaliniai parlamentai nelabai noriai e, atiduoda šitą kompetenciją. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad sutartyje numatoma, kad mes turime apibriežti tarp parlamentinio bendradarbiajimo formą. Taigi, nacionaliniai parlamentai e, ir mes turime susitarti, kaip mes dirbsime, kaip vyks tas bendradarbiavimas. Man buvo labai nusiminiau dėl e, prancūzų senato sprendimo ir, ir, ir britų e, bendruomenių rūmų sprendimo e, veikti vieniems be be konsultacijų su mumis ir nacionalinių par, kitų nacionalinių parlamentų atstovais mūsų forume. Mes turime ir Kozaką, ir turime Kofak, ir turime mm, nacionalinių, nacionalinių parlamentų pirmininkų posėdį su Buzeku paruošiau dokumentą darbo grupiai ir jame išdėščiau tris galimybės, kaip dirbti toliau. Pirmoji galimybė yra e, lanks, lankstaus pobūdžio tarp parlamentiniai susitikimai, panašus į ankstesnius. Juos organizuotume mes, mes sukurtume dar, darbo tvarkę ir mes prašytoje nacionalinių parlamentų e, atstovų atvykti į tokius susitikimus, jeigu jie to nori. Mm, dažnai Europos parlamentai skūsdavosi dėl tokios bendradarbiavimo formos. Jie nebūdavo pakankamai e, jie nepakankamai suplanuodavo, nepakankamai organiz... E, būdavo nepakankamai suorganizuoti susitikimai ir jų išvados ne toliau šių, šių esmės m, mm, tikslų nepasiekdavo. Kitas variantas tai būtų sukurti naująjį kozak formos susitikimą gynybos ir saugumo klausimais. Jau buvo paaiškinta, kokie būtų minusai tokio sprendimo dėl kaštų ir dėl ir dėl to, kad parlamento narių būtų, e, ten dalyvaujančių būtų mažiau negu nacionalinių parlamento stovų. Be to, toksai variantas ne, netitiktų to, kas numatyta Lisabonos e, sutartyje, nes mūsų kompetencija prasiplėtė. Ir taip pat nebūtų atsižvelgta į e, Catherine Ashton e, kompetenciją ir jos įgaliojimus pagal naująją tvarką. Taip pat e, dabar pirmininkaujantis, pirmininkaujančio trejeto įtaka beveik labai stipriai su, sumažėjo. Ir manau, kad tai la, reikia reikia į tai atsižvelgti, kuriant teisingą atstovavimą. Trečiasis pasiūlymas, kuris man pačiam labiau patinka, tai būtų jungtinis komiteto posėdis, kurį organizuotų kartu ir Europos parlamentas, ir pirmininkaujanti ES tarybai valstybė. Tiksliau, tos valst, pirmininkačios valstybės parlamentas. Organizuojant tokį posėdį nereikės atskiro sekretariato, tai būtų pigiausias variantas, nes e, viskas vyktų Briuselėje ir už tai būtų mokama iš Europos parlamento biudžeto galėtų vykti du tokie posėdžiai per metus, manau, tiek būtų gana. Pirmasis susitikimas būtų susijęs su užsienio ir e, užsienio saugumo politika, užsienio reikalų saugumo politika, o antras su e, gynybos ir saugumo politika. Tie bendrieji per bendrosius posėdžius pranešiai galėtų ruošti pranešimus svarbiausiams klaus, svarbiausias klausimais dėl saugumo ir gynybos politikos ir dėl bendrosios užsienio reikalų politikos. Taip pat tikėtumėmės, kad ponė Ešton ir ponas Van Rumpoj dalyvautų tokiuose jungtiniuose bendruosiuose komiteto posėdžiuose ir atsakytų į mūsų taip pat ir kolegų iš nacionalinių parlamentų klausimus. Manau, kad ir žiniasklaida domėtųsi tokiais uh, susitikimais ir Ir taip užkirstume kelią demokratijos deficitui, deficito augimui. Ypač turint galvoje ypatingosios įgaliotinės ir tarybos pirmininko įgaliojimus. Taip pat galėtumėm įtraukti ir trečių šalių parlamentų atstovų, atstovus, galėtume pakviesti, pavyzdžiui, NATO generalinį sekretorių. dalyvauti tokiam forume ir kreiptis į, į mus. NATO parlamentinė asamblėja ir tokie mūsų susitikimai, e, juose dalyvautų visi, visų valstybių narių atstovai, bet tai nebūtų institucija, kuri ruoštų e, rezoliucijas, toksai bendrasis komitetas neturėtų paruošti <clears throat> konkretaus teksto ar priimti konkretaus sprendimo. Taigi manau, kad šis trečiasis pasiūlymas turėtų mums būti tinkamiausias. Ir net ne tik mums, bet taip pat ir nacionaliniams parlamentams. Kaip ponas Danžan sakė, labai svarbu priimti sprendimą šio klausimu. Kitaip šitas e, vakumas bus užpildytas nacionalinių parlamentų spontaniškų, spontaniškų veiksmų. Taip pat jis. Į supratimo memorandumą su Katrin Ešton turėtumėm įtraukti jos įsipareigojimą dalyvauti tokiuose bendruosiuose komiteto posėdžiuose pakankamai, pakankamai dažnai. Taip pat e, būtų gerai, kad ir ponas Van Rompoj įsipareigotų dalyvauti tokiuose posėdžiuose. Štai tiek. Ehm, Ačiū ponui Daf. Kolega Galer, dviem minutėm žodis. Ačiū pirmininkė. Prieš įsigaliuojant Lisabono sutarčiai parlamentas nekarta sakė, jog esam vienintelė parlamentinė institucija, kuri gali stebėti bendrijos saugumo ir gynybos politiką įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tai tampa aiškiau. Tačiau manau, kad dauguma tai pastebėjo tik tai tuo met, kaip, kai vakarų Europos sąjunga e, buvo nuspręsta likviduoti. ji nebeegzistuos, struktūros nebeveiks, tai yra na, aiškus ženklas ir tai matėm nesename žemė pranešime. Nacionalinėse parlamentuose kolegos turi žinių, patirties, kurio galim pasiremti mūsų darbe Tačiau uh, turime užtikrinti, kad turėtumėm geriausią struktūrą skirtą ES saugumo gynybos politikai. Siekiant e, tai sukurti, labai greitai reikėtų teikti konkrečius pasiūlymus, kadangi iš esmės pritačiau tam, ką, e, ką mums pristatėm mums ponas Daf. Manau, galėsime pateikti kolegams nacionaliniuose parlamentuose pasiūlymą, galėsime pasinaudoti e, geriausią abiejų institucijų e, patirtim, žiniomis, e, kad būtų galima numatyti tinkamiausią struktūrą skirtą saugumo gynybos politiką Europos Sąjungoje. Žodis ponui Severinui, dviem minutėm. Ačiū pirmininkė, jau porą e, savaičių bandžiau pasikalbėti su ponu Danžan ir ponu Dav, kad būtų galima susidaryti visą e, frakcijos e, nuomonę, atsižvelgiant į nacionalinių parlamentų požiūrį. Ir, Na, taip pat atsižvelgiant į demokratinį legitimumą siekiant vykdyti uh, E, šią e, užduotį. Turiu galvoj saugumo gynybos politikos stebėseną. Na, žinoma, jei kalbėsime tik po dvi e, minutės, tai tai neišspręs klausimų. Ponas Dav pasiūlė tris galimus variantus. Trečiasis variantas patraukliausias yra, bet turėčiau porą pastabų. Visų pirma, jei visi nacionalinių parlamentų komitetų nariais, nariai dalyvaus, tai reikės posėdžių stadione organizuoti. Antra, taip pat reikėtų nepamiršti, kokios pasiekmes bus paleidus vakarų ES asamblėje kaip organizacija. Uh, nes ten buvo įtrauktos šalis, kurios nėra ES e, narės ir joms netaikomos yra taisyklės, taikomos mūsų bendradarbiavimus su nacionaliniais parlamentais. Todėl aš siūlyčiau sudaryti nedidelę kolegų grupę Taip pat įtraukti atstovus iš Europos parlamento politinių frakcijų ir kartu su atstovais iš tų, jeigu taip galima pasakyti, nyks, nykstančios Vakarų Europos Sąjungos asamblėjos valstybių galėtumėm nagrinėti. Uh, pono Dafo pasiūlytą e, variantą ir galėtumėm galvoti, kaip būtų galima įtraukti tas e, šalis, kurios yra labai e, panašios į mus saugumo gynybos politikos prasme, bet nėra ES narės. Ačiū. Ponui Severinui, ponė Lozing, dviem minutėm žodis sutikiamas. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui DAF už pasiūlymus. Žinoma, nelengva pateikti praktinius, pragmatinius sprendimus. Žinau, kad visą tai jau esame aptarę ir kartu su juo e, sutarėm, kad e, e, trečia alternatyva turėtų būti ta, kuriai reikėtų pritarti, tačiau mums reikėtų daugiau užsamesnės informacijos. Kadangi mūsų frakcija būtų už tai. Mūsų frakcija atstovaujama ne, ne, ne tik tai dviem didžiausiam nacionaliniam partijom, bet ir kitom. Ir tik tai tokiu būdu būtų galima užtikrinti uh, SDP parlamentinė e, priežiūra. E, Sustikti dviejus kartus per metus ne, gali būti nepakank, e, gali nepakakti, nes reikia aptarti uh, svarbius klausimus, norint, kad ta priežiūra būtų efektyvi, ypač kalbant apie krizinės situacijas. Ir uh, du posėdžiai per metus to nepakaktų, mano nuomonė. Uh, Kitas pasiūlymas e, galėtų būti e, rinktis kartą per mėnesį ar per kelius mėnesius, bet mes e, suprantame, kad ne, ne visuomet bus galima garantuoti dalyvavimą vyriausios įgaliotinės ar tarybos pirmininko. Ačiū, pane Činako, žodis dviem minutėm. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti už tai, kad toks aiškus darbas parengtas ir suprantamas. Vis tik aš manau, kad e, galime padaryti aiškės ir suprantamas išvadas. Trečioji alternatyva yra geriausia. Briuselėje tai turi vykti, tas visaiškai suprantama. Suprantame, kad nacionalinių parlamento atstovai turi čia atvykti. Politinės jėgos, politinės partijos paprastai gali rasti bent po tris žmonės ir jais pasikliauti. Ir mes visi, mūsų komitetas galėtume irgi dalyvauti nors kartą per metus. Manau, kad to užtektų. Ir reikėtų nepamiršti, kad užsienio ir gynybos klausimai e, le, yra priklauso neretai vyriausybių prerogatyvams. Mes galime parengti pranešimą, kuriame išdėsintume savo idėjas. Neseniai aš dalyvavau aukščiausio lygio susitikime Ir matau, kad nėra jokios prasmės likti parlamento asamblėjoje, nes vietoj to galime geriau pasikviesti nacionalinių parlamentų narius ir e, atitinkamų komitetų atstovus ir juos įtraukti į tą veiklą. Mes taip pat galime bendrauti elektroniškai, toks bendravimo būdas yra įmanomas ir tai nebūtų taip brangu ir nepraktiška. Na šiaip mano pasiūlymas yra geras. Žodis vicepirmininkui Basku. Pirmininkė, manau, kad reikėtų labai aiškiai šią temą nagrinėti ir pradėkim nuo realybės. Kai sakau, kad reikia kalbėti aiškiai, nepamirškime, kad egzistuoja tam tikra trintis tarp to, kad mes esame institucijos bendryjų e, sistemos dalis, o sprendimai saugumo ir gynybos srityje yra priimami nacionaliniu lygiu. Nacionaliniais vyriausybės ir parlamentai e, taria lėmimą žodį, galutinį žodį šiuo požiūriu. Bet mes turime galutinį žodį apibrėžiant nacionalinį indėlį prie daugia taučių operacijų. Neretai tai nėra tik karinės operacijos, tai yra civilinės karinės operacijos. Ir e, jų nuomonės neretai yra e, aiškiau suprantamos negu mūsų. Reikėtų aiškiai suprasti, kokie skirtumai tarp sprendimų prieimėjų egzistuoja realybėje. Manau, kad e, mūsų požiūris būtų, turėtų būti tuo ir pagrystas. Žinome, ką pasiūlė ponas Daf, jis, manau, labai gerai apgalvojo tą pasiūlymą. Ir aš norėčiau tik tai, kad būtų atsižvelgta į tai, jog būtina nedelsiant labai greitai suorganizuoti tam tikros rušys konsultaciją, nes dažniausiai tokie klausimai leidžia išspręsti problemas, o neįprastiniai dalykai. Grazie, onorevole Pasku. La parola all'onorevole Niko. Toliau žodis ponui Nikolai. Dvi minutės. Mulțumesc. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, mes matome, kad viskas yra daroma sutarties dvasioje. Prisiminkime devintą straipsnį, kuriame yra numatyta labai aiškiai, kad šis procesas turi vykti konsultuojantis su nacionaliniais parlamentais. Tai sprendimas, kurį mes galime priimti dalinai, tačiau turime prievolę dėrėtis dėl šio sprendimo su nacionaliniais parlamentais tai turi prisidėti prie priimamų sprendimų kokybės. Be bejonės mes norėtume privilegijuoti civilių žmonių ir kariuomenės bendradarbiavimą. Galbūt būtų gerai parengti išsamesnį dokumentą. Aš kalbu apie tekstą, kurį parengė ponas Daf. Galėtume parengti tekstą, kurį, į kurį įeitų ir ad hoc konsultacijų sąlygą. Tokiu būdu mes galėtume numatyti daugiau galimybių susitikimams su nacionaliniais parlamentais, kai svarstomos jautrios temos neretai e, būna bandymų skirtingai interpretuoti sutartis. Ir dėl to daugelis parlamentarų pradeda galvoti, kad jo šis ryties rytyje turi išskirtinę kompetenciją. Todėl aš siūlau išplėsti bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Pribrendo laikas padėkoti Europos E, buvusiai parlamentiniai asamblėjai jungtinėse tautose ir manau, kad mes galėsime tada geriau priimti sprendimus dėl 2011 metų. Ačiū, ponė Nikolai. E, toliau ponas Gotieri, dvi minutės. Labai ačiū. Aš esu dėkingas ponui DAF už parengtą dokumentą ir akivaizdu, kad čia išaiškėja vienas esminis dalykas institucinių požiūrių. Vienas dalykas yra visiškai suprantamas dėl sprendimų prieimimo. Ir dėl tarp vyriausybinių bus aspektų. Bet nepamirškim, kad kalbame apie parlamento kontrolę. Tai yra visai kas kita. Iš esmės, taip Europos parlamentas reaguoja gyvendinamas 36 straipsnį. Norime, kad e, mūsų tvirtesnis biudžetinis vaidmuo atsispindėtų ir bus civilinėse misijose. Manau, kad Prancūzijos senato pasiūlymas yra nerealistiškas, todėl aš sutikčiau su kolegomis, kurie teigia, kad reikia e, vadovautis trečiaja hipoteze. E, aš norėčiau prisiminti tai, tą, ką tik Severinas sakė. Manau, man tai labai svarbu. Reikėtų pagalvoti ir kitų valstybių dalyvavimo aspektą, gal, jų galimybės. Manau, kad konkrečiai čia nepasakyta, kad pirmojo protokolo dešimtame straipsnėje būtų numatyta B e, galimybė, B scenarius. Nebūtinai tai būtų išeities kelias, bet vietoj C scenarijaus mes galėtume pagalvoti, ar nereikėtų įtraukti platesnių elementų. Remintis pono DAF pasiūlytų modelių kartu su Kozaku. Manau, kad tokiu būdu mes galėtume dirbti nesukeldami grėsmės fundamentaliesiams reikalavimams Tai yra, parlamentas turi dirbti e, tardamasi su kitomis institucijomis, o sekretariatas turi būti steigtas Bruselėje ir jis e, turi dirbti vadovavimasis konkrečiu darbo planu, ne kažkokiamis hipotezėmis. Taigi reikia viską aiškiai išdėstyti, kad atsižvelgtume į e, galimybę atremti nacionalinių parlamentų prieštaravimus. Dien. Ačiū ponė Gultieri ir mūsų e, pirmininko, vienas pirmininkų, šiandien Žanas užbaigs šią diskusiją. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje, už jų išsakytas pastabas. Aš su dideliu pasitenkinimu galiu konstatuoti, kad yra labai plačiai sutariama dėl C scenarius pono DAF dokumente. Dėl to mes dirbsime ir bandysime tai suderinti tačiau akivaizdu, kad reikia galvoti apie dalyvavimo formatą. Tai ypač rūpi e, nacionalinių parlamentų kolegoms ir trečiųjų šalių kolegoms. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiame procese dalyvauja 24 trečiosios šalis, turiu galvoje, bus veiksmus. Dėl to iškyla nemažai problemų, nes visos tos 24 šalis norės teisėtai prisidėti prie mūsų veiksmų. Ir net galvojant apie posėdžių dažnumą, turim suprasti, kad du posėdžius per metus organizuoti būtų racionalu kas pusę metų. E, dažniau tiems žmonėms būtų sudėtinga susitikti, net ir du kartus susitikti yra sunku. Pagalvokit apie mūsų plenarinius posėdžius ir kaip tai yra sudėtinga. Nemanau, kad reikia dažniausnių posėdžių kaip vieno kas šešis mėnesius, o krizės atveju tada galbūt būtų galima susirinkti uh, E, siauresnėme rate, kadangi jeigu pažvelgtumėt į Europos saugumo ir gynybos politikos veiksmus, tai pamatytume, kad 15 šalių, e, trečių šalių čia dalyvauja. Prisiminsiu prie pono Baskų ir Severino mintis ar tokį pagrįstą susirūpinimą. Prancūzijoje senate vykusi diskusija mane pritrenkė. E, mūsų kolegos Prancūzijoje atrodo visiškai nesupranta, kaip yra įgyvendinami ESGP veiksmai ES vardu. Kariniai sprendimai be abejonės yra priimami neretai nacionalinių lygių, e, Prancūzijos lygių, kai kalbame apie kariuomenės dalinių siuntimą. Šiuo metu 13 operacijų yra įgyvendinama, tik 3 iš jų yra karinės, o visos kitos yra civilios. Turiu galvoje operacijas Gruzijoje ir kitose kraštuose. Reikia informuoti kolegas iš nacionalinių parlamentų apie tai ir suvokti, kad Europos parlamentas turi dalyvauti tokias operacijas stebint ir kontroliuojant. Nes tai nėra tik karinio pobūdžio operacijos, aš tiek norėjau pasakyti. Kartu su Andrew Duff e, mes dirbame neformalioje darbo grupėje ir kiekvienos frakcijos koordinatorius AFET komitete turės paskirti po žmogų iš frakcijus, kad galėtume dirbti darbo grupės struktūroje sklandžiai, greitai ir ponui Buzikui galėtume pasakyti, ko mes tikimės, o jis galėtų informuoti kolegas iš nacionalinių parlamentų apie tai, kas vyksta. Taigi pirmasis parlamentas įvyktų su nacional... E, pirmasis susitikimas įvyktų su nacionaliniais parlamentais ir galėtume tada jau aiškiau išrutuliuoti visas mintis. Salėlė parod. Yeah. Um. Žodis panui Daf. Visiškai prituriu pirmininkui Danžan jo apibendrinimui. Tiesiog norėčiau pridė, pridurti, kad e, nacionalinio, darbo, nacionalinio parlamento darbo grupė uh, susitiks ketvirtadienį iš ryto, panas Buzekas dalyvaus. Ir aš pranešiu apie šitą diskusiją ir apie diskusiją saugumo ir gynybos reikalų pakomitėje. Ir stengsimės dirbti greitai ir operatyviai. Kągi, manau, kad pono Danžan ir pono Dafo pasisakymai apibendrino mm, šitą diskusiją. Manau, kad ši diskusija buvo sėkminga. Aš esu patenkintas rezultatais ir komentarais, kurie buvo išsakyta. Manau, kad galėt, galime jau baigti šią diskusiją, suteikdami mandatus šitiems atstovams apibendrinti mūsų diskusijas ir perduoti tai pirmininkui Buzekui, kad jisai būtų informuotas dar prieš gegužės 15 dieną prezidentės susitikimą su nacionaliniu parlamentu atstovais. Šito klausimu bus kalbama. Mes nusiusime laišką, kuriame išdėstysime savo nuomonę, pasirinkdami trečiąją pono Dafo galimybę, pateiktą galimybę, dėl kurios daugiausiai buvo pritarinčių, nors ir kitų įdomių minčių kolegos išsakė, bet iš principo daugiausiai pritarė trečiajam pasiūlymui ir tik reikėtų jį pritaikyti kom, visam kontekstui, kuris yra dar net ir sudėtingesnis negu negu buvo atsižvelgta. Aš irgi šiek tiek norėčiau prisidėti, pritardamas tam, kad būtų suburta darbo grupė pakomitetie ir kad būtų toliau gilinamasi į šį klausimą. C pasiūlymas mano nuomonė yra tinkamiausias, taip pat reikia pastovaus dialogo su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, su užsienio reikalų komitetais, su gynybos ir saugumo komitetais. Ir toliau dirbti šio klausimu ir stiprinti bendradarbiavimą. Kągi, manau, kad galime perėti prie kito